ainsi euh, clos notre débat. Dėkojame. Mes laikinai baigiame diskusijas apie euro obligacijas. Dabar einame prie kitų diskusijų, bet iš socialistų frakcijos mes gavimame prašymą vietoj Onry Weberio pono pos paskirti Kinijos delegacijos atstovų. Ar yra pastabų? Nėra. Tuomet Mes patvirtiname šį skirimą ir einame prie